Okay, friends. Uh, first we'll give a, a, a possibility. Kągi, bičiuliai, visų pirma, suteiksime galimybę e, į mus kreiptis vertėjams, taigi suteiksiu galimybę vertėjams pasisakyti. Prašom jums žodis. E, Labą dieną. E, šiandien 37 mūsų protesto veiksmų diena. Mes protestuojame uh, prieš e, mums nepalankes e, darbo sąlygas e, vienašališkai primestras administracijos. Mes streiko neskelbėme, tačiau lygiai 18.30 baigsime darbą. Okay, friends, uh, then we uh, start with the... Tvarka. Tuomet mes turime pradėti balsavimą pirmiausia dėl klausimo žodžiu tarybai apie e, socialinį darbuotojų, socialinių darbuotojų apsaugą. Prašom balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. 47 už, nei vieno prieš. Toliau turime balsuoti dėl klausimo, e, dėl e, komisijai teikiamo klausimo žodžiu. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Jeigu taip, tai tada baigiame balsuoti. 49 už. Ir niekas nebalsavo prieš. Ačiū Jums už tai. Dabar jau įprastinis balsavimo sąrašas. Pradedame nuo. Du šimtai šešiasdešimt trečio pakeitimo, kas už kas prieš, susilaiko atmesta. Jūri 28, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. M kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 264, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 265 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 266 atkrito ir dabar 267 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 268 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 269, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 22 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar 21 kompromisinis, ketvirtam puslapį, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta penktasis puslapis ir. Ne, penk, šeštasis puslapis, 22 kompromisinis. Dvidešimt antrasis kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. H kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 23 kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 24 kompromisinis. 24 kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. FAM 34 draugė su 3, 340, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 339, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 341, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 342, 43 ir 4, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 347, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Turime pasitikrinti dėl 347 elektroniškai, balsuokime. Balsavimas baigtas. Pritarta 26 už. 348 atkrenta. Dabar 25 kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 361 pakeitimas, draugė su Jūri 32, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Alternatyvusis 26 A kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pasitikrinkime 26a kompromisnis, prašom balsuoti iš EKR frakcijos. Vienu per daug balsuoja. Dabar gerai, baigiame balsuoti. Atmesta prieš balsavo 23. 26 kompromisnis, kas už? kas prieš, kas susilaiko pritarta. Trys šimtai aštuoniasdešimt ketvirtas už, prieš, susilaiko atmestas. 384. Prašom balsuoti. Bals, dabar balsavimas baigtas. Taip, atmestas. Prieš balsavo 26. FAM 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 388, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 389, kas už. Netrodo, kad jis atkrito. Balsuokime dėl 389, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 393, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 300. 94 atkrenta. 392 atkrenta, 390 atkrenta, antroji dalis 391. Dėl jos reikia balsuoti. Ne, irgi ne. we shall vote. First part is false, okay. and the second part is compatible, so it has to be okay. adopted. We vote on the second part. Taigi balsuojame dėl 391 pakeitimo antros dalies. Prašom balsuoti. Ne, atsiprašau, pirmininkė, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. N kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta 27 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta dabar 414 pakeitimas. 414, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dėl 414. Balsuokime. Vienu per daug iš socialdemokratų frakcijos. Dabar gerai. 30 balsavo prieš, atmestas. Dabar 32 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Į kompromisnis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Einame prie prie 28 kompromisinio, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 430, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 29 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 30 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. B kompromisinis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Jūri 39, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 31 kompromisinis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 466 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 469, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 467 atkrito. Dvidešimt septintasis buvo priimtas. Einame prie 33 kompromisinio, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 491 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas prieš balsavo 37. 492, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 494. Ne, pirmiausia, pastikrinkime dėl 492. Ar visi balsavote? Dėl 492. atmestas, prieš balsavo 39. Dabar 494 pakeitimas e, SND frakcija žodžiu teikia jį, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 494. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Užbalsavo 25. 495. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta. J. Kompromisinis. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Pritarta. 503. Balsuojame dėl atskirų dalių. Pirmoji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dėl antrosios dalies atkrito. Vadinasi, 34 kompromisinis dabar, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 528 pakeitimas, kas už, prieš, pasilaiko. Tikrinamės dėl 528, prašom balsuoti ir baigiame balsuoti. Atmestas prieš balsavo 27. Dabar 529 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Tikrinamės dėl 529, balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta prieš balsavo 28, 530 atkrenta. Ne, e, reikia balsuoti dėl 530, kas už? kas prieš, susilaiko atmestas. 531 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 35 kompromisnis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar FAM 52, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 545 atkrenta. 546. Tai žodinis SND pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 548, kas už, kas prieš, susilaiko. Tikriname 548. 548. Balsuokime. Dabar balsavimas baigtas. Jam pritarta už balsavo 27 nedidelis balsų skirtumas. 36 kompromisinis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. K kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 567 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta Tikrinamės dėl 567, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 32 balsavo prieš. 571, kas už, kas prieš, kas susilaiko sakyčiau, kad atmestas. 572 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 573 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 578 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 577, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 574, kas už, prieš, susilaiko tikrinamės dėl 574, balsuokime. Dabar baigiame balsuoti. Atmestas prieš balsavo 39 575 pakeitimas. Ne. 576. E, ne, ne. Vis tik tai 575, kas už, kas prieš. Silaiko atmestas. Pasitikrinkime. 575. Balsuokime. Baigiame balsuoti atmestas vieno balso persvara. 576, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Tikrinamės 576, prašom balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta 33 už balsavo 580, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 579 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 581, kas už, prieš, susilaiko pritarta. L kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar 40 kompromisinis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 588, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime 588, balsuokime. Balsuoti baigiame, atmesta. 37 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 601. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 602. Draugės su 603. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 38 kompromisnis už, prieš, susilaiko pritarta. Einame prie 39 kompromisinio. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 619 pakeitimas draugė su 620, kas už, prieš susilaiko atmestas, 621, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas, 622, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 622. Balsuojame. Baigiame balsuoti dabar. Pritarta vieno balso persvara. Šešimtai dvidešimt trečias, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 624 kas už, kas prieš, susilaiko atmestas, 625, kas už, kas prieš. Atmestas 626, kas už, kas prieš susilaiko. Atmestas 17, kas už, kas prieš susilaiko. Tikrinamės dėl 17, balsuokime. dabar balsuoti baigiame atmestas, prieš balsavo 30. 628 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Gerai, pasitikriname dėl 628, balsuokime. Baigiame balsuoti dabar. Atmestas 31 prieš balsavo. Jūri 50 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pasitikrinkime dėl Jūri 50. Baigiame balsuoti. Atmestas. Prieš balsavo 35. 629 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Tikrinamės dėl 629, balsuokime. Baigiame dabar balsuoti, atmesta vieno balso persvara. 630 pakeitimas, draugė su FAM 55. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Manau, reikia patikrinti. Balsuokime elektroniškai. Dabar balsavimas baigiamas. Atmesta. Prieš balsavo 29. 627 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 631 draugė su Jūri 51, kas už, prieš. Pasitikrinkime 631 draugė su Jūri 51. Galima balsuoti. Dabar balsavimą baigiame atmesta, prieš balsavo 30. 632 pakeitimas, čia S socialdemokratų žodinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, sakyčiau, kad pritarta, bet e, jeigu norite, galime pasitikrinti. Taigi galima balsuoti dėl pakeitimo žodžių. Dabar balsavimą baigiame. Jam pritarta. Užbalsavo 37. Toliau. Jūri 52. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestas. 633. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas sakyčiau, pritarta. Ir galime ir pasitikrinti 633, galima balsuoti. O dabar balsavimą baigiame. Atmestas trim balsais. 41 kompromisnis. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 649. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 651. Kas už, prieš susilaiko pritarta. 652. Atkrinta. 653. Ne, ir tas atkrito. FAM 58, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Keturiasdešimt antrasis kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 669, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 670 draugė su 671 ir FAM 60, kas už, prieš prieš, susilaiko pritarta. Einame prie 19 straipsnio ir tai bus 676 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Dabar 20 straipsnis, e, pirmoji pastraipa, 677 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 678, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ir balsuojame taip pat dėl 679, kas už, kas prieš, kas susilaiko. At pasitikriname dėl 679. Galime balsuoti. Dabar baigiame balsuoti. Jis atmestas. Septintasis kompromisnis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dvidešimt pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Jūri antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 28. kas už, kas prieš, susilaiko. Tikrinamis dėl 28. Galima balsuoti. Dabar balsavimą baigiame. Atmesta dviejų balsų persvara. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 29 kas už, ne, atkrito, dabar antrasis kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 35 draugės su 36, kas už, prieš, susilaiko pritarta. A. Kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar trečiasis kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Toliau 43 pakeitimas. Ne. Aš 44 kas už. Prieš. Susilaiko. Tikrinamės dėl 44. Galite balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Pritarta balsavo už 31. 45 atkrenta. 46. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 48. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 59. Kas už, prieš, atmestas. 52. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 53. Draugė su 54. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Jūri 6. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. FAM 5. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Ketvirtasis kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau, penktasis kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Einame prie 83 pakeitimo, kas už, kas prieš. Susilai, e, pasitikrinkime dėl 83. Galime balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Jis atmestas trijų balsų persvara 26 prieš. Jūri 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 88, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. FAM 9 draugės su 94, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas, 91, kas už, prieš, Pasitikriname dėl 9.1. Galite balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 43 balsavo už. 86 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 92 kas už, prieš susilaiko atmestas. 93 kas už, kas prieš Tikrinamės dėl 93. Balsuojame. Dabar balsuoti baigiame. Patvirtinta, užbalsavo 32. Gal buvo problemų. Dabar 95. Kas už? kas prieš, susilaiko pritarta, 96 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Jūri 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 97 už, prieš, susilaiko pritarta. Jūri 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Jūri 14, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 99 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Šimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Šeštasis kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Jūri 17. Kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Tikrinamės dėl Jūri 17. Galite balsuoti. Dabar balsavimas baigtas, atmestas. 115 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, Jūri 18 už, prieš susilaiko atmestas, aštuntasis kompromisnis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar 125, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 126, kas už, prieš, susilaiko pritarta. FAM 11, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl FAM 11. Galite balsuoti. Dabar baigiame balsuoti. Atmestas dviejų balsų persvara. 127, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Devintas kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dešimtasis kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Šimtas 53 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas, 11 kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, dabar 12 kompromisinis, 12 kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, toliau 178 pakeitimas Ne, jis atkrito, tai 13 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 181 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 14 kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar 197 pakeitimas, jis atkrenta. Taigi, penkioliktasis kompromisinis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar dušimtasis pakeitimas, draugė su 177, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Pasitikrinkime 200 ir 177. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas dabar. Atmestas vieno balso persvara. 16 kompromisnis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Toliau 200 ir 14 pakeitimas, bet jis atkrito, vadinasi, 17 kompromisinis. Taip, 17 kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 216 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. Reikia pastikrinti dėl 216. Galite balsuoti. Dabar balsavimas baigiamas. Pritarta dviejų balsų persvara. C kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar D kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar 18 kompromisinis, kas už. Kas prieš. Pasitikrinkime dėl 18 kompromisinio. Baigiame balsuoti. Pritarta. Užbalsavo 40, 12 buvo prieš. E kompromisinis Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar F kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar 239, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 240, 41, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 242, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. G kompromisnis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. FAM 26. Ne, jis atkrenta, vadinasi 246 pakeitimas. Kas už,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 Dabar pakeitimas 248, kas už, prieš susilaiko. Atmestas 19 kompromisnis, kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 259. Jis atkrenta, vadinasi, jo antroji dalis. 259 antroji dalis, kas už, prieš tikrinamės dėl 259 antros dalies. Galite balsuoti. Dabar balsuoti baigiame. Atmesta. Prieš balsavo 32. 261. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas, sakyčiau. Pasitikrinkime dėl 261. Baigėme balsuoti. Atmestas vieno balso persvara. Taigi einame iškart prie galutinio balsavimo. E, Panas Matanai, ENF frakcija e, norėjo padaryti mažumos deklaraciją. Ar galėtume ją gauti raštu? Tvarkoj, vadinasi, dabar reikėtų balsuoti dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Galime balsuoti. Dabar tuoj baigsime balsavimą. pritarta 34 už, 14 prieš ir 4 susilaikė. Dabar turėsime balsuoti dėl įgaliojimų. Galime balsuoti dėl įgaliojimų turime surinkti daugumą šiuo klausimu. Vadinasi, daugiau negu kad 29 turi balsuoti už. Balsavimą baigiame. Pritarta 37 balsavo už. Tai reiškia, kad pradėsime tarp institucinės dėrybas. authority. Who were the rapporteurs? And a special thank you to Mr. Kaza. Ir ypač dėkuoju ponui Kazai, kuris e, buvo mūsų pranešęs, bet jis jau išėjo.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 Yeah. Nistalenas. Nistalenas. Yeah, yes. yes, yes, but let's calm down. Yeah. Uh, <laughs> okay, friends, uh, those of you who. Kągi draugai, kas iš jūsų nori išeiti, prašyčiau išeiti tyliai, kad mes galėtumėm tęsti darbą. We'll start... Kitas darbos varkės klausimas kurį tuoj pradėsim svarstyti. Bye bye. Friends, small talk must take place. Kolegos, plepalai turėtų persikelti už šios salės ribų. Dar kartą noriu pakartoti. Kasa, Pone Kasa, aš tik ačiū Jums norėjau pasakyti. Mr. Kasa? Mr. Kasa? Pone Kasa. Mr. Kasa, I just wanted to say thank you. Noriu Jums ačiū pasakyti už visą padarytą darbą. Ačiū už tai, kad nuveikėt su šiuo pranešimu. Labai įdomi ir svarbi mūsų darbo dalis. Ačiū. Ir dar aš norėčiau suteikti žodį Lenarcui, nes pradėsime dešimtą darbo tvarkės e, klausimą svarstyti Europos darbo administracijos įsteigimas darbo institucijos įsteigimas. Prašau žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Po tokio įdomaus bendravimo perdame prie kitos temos pagal Europos piliečiams suteiktą laisvę e, gyventi ir mokytis ir dirbti bet kur Europos Sąjungoje, galime didžiuotis geriausiais Europos Sąjungos pasiekimais. Tuo pat metu europiečiai nori sažiningumo, socialinės apsaugos ir integracijos. ES turėtų stengtis įgyvendinti visus tikslus, užtikrinti laisvas menų judėjimą, tuo pat metu užtikrinti sąžiningą mobilumą. Norime pasirūpinti, kad darbuotojų teisės būtų garantuojamos, saugomos visoje ES ir nesažininga konkurencija tarp darbuotojų ir įmonių būtų užtikrinta ir socialinių sukčiavimo būtų išvengta. Aš esu iš, pačios, iš paties gražiausio ES regiono, mažiausia mano provincija yra tik tai už 5 km nuo Belgijos, Olandijos ir Vokietijos Olandijos sienos. Man atrodo, kad e, niekur kitur mūsų piliečiai neturi tokių galimybių važinėti pas skirtingas valstybės per sienas kaip pas mus. Tam, kad ateityje ta vertybė būtų išlaikyta, turime sustiprinti darbo mobilumo sažiningumą. Tuo tikslu reikia dviejų dalykų. Visų pirma, turime sukurti griežtas, aiškes ir įgyvendamas Europos mobilumo srities taisyklės. Čia srityje jau labai daug yra pasakyta, mes e, patvirtinome darbuotojų judumo įgyvendinimo direktyvą, suprantama, kokios įgyvendinimo taisyklės buvo reikalingos. Tačiau taisyklės ir išlieka popierioje, jeigu jos nėra įgyvendintos. Ir tai yra antras dalykas, kurio mums reikia. Reikia geresnio Europos taisyklių apie laisvą asmenų judėjimą įgyvendinimo. E, kadangi europiečiai tampa vis labiau mobilus ir daugiau negu 70 milijonų piliečių gyvena kitose negu savo gimtoji valstybė narė, tai e, teisės aktų įgyvendimas per sienas turi būti sustiprintas. Ir čia pasitarnaus tarptau e, Europos darbo institucija. Mano pasiūlyme yra labai tvirtai pasisakoma už darbo institucijos įkūrimą ir man atrodo, kad būtent to ir trūksta dabartinėje sistemoje. E, Ši institucija turėtų turėti ribotą mandatą ir sutelkti dėmesį į gyvendinimą, atsižvelgti į skirtingų valstybių narių praktiką. Pagrindinė šios institucijos vertė, vertė bus įgyvendinimo užtikrinimas ir mes šiek tiek abejojame, ar reikia priskirti kitas funkcijas, tokias kaip informacijos teikimas ar darbo teisės pagerinimas informacijos prieiga piliečiams ir įmonėms turi būti pagerinta, tai yra gyvybiškai svarbu. Turime pasirūpinti, kad pavieniai darbdaviai ir mažos vidinės įmonės būtų informuoti apie teisės ir prievalės darbo jėgos judumo, laisvės menų judėjimo srityje. Man atrodo, kad e, efektyvumo ir veiksmingumo dėliai tokios informacijos teikimas nėra tinkamiausia vieta administracijoje. Mes greičiau turėtumėm galvoti, uh, apie žemesnio ligmens susitarimus tarp valstybių narių, pavyzdžiui, fiskalinio koordinavimo klausimais. Man patinka tai, ką, kad kai kurie žmonės siūlo sukurti tokius e, vieno langelio e, biurus ar e, pagalbos tarnybės, tačiau neturime nukreipti šios institucijos dėmesio nuo vieno darbo, tai yra įgyvendinimo. Tam mums reikės deramų teramos amunicijos. Ši institucija turės turėti kompetencijos darbui atlikti. Nebūtina sukurti administracinę instituciją, kuri bus bedantų, reikia realios institucijos. Todėl valstybių narių institucijos turėtų dalyvauti ne tik laisvanoriškų pagrindų, bet ypač išskirtiniais atvejais e, turi būti numatyta galimybė nedalyvauti. Bet E, bendradarbiauti turime visi, tik tada mes galėsime kažką iš esmės pakeisti. E, tai reiškia, kad pavyzdžiui šitos institucijos tarpininkavimo vaidmo galėtų būti trauktas, kad ji galėtų spręsti ginčius. Nežinau, ar visi kolegos atidžiai perskaitė šį pranešimą ir jau moka atmintinai, todėl aš norėčiau šiek tiek detalių pristatyti. Aš bandžiau išlaikyti pusiausvyrą tarp valstybių narių kompetencijos, subsidiarumo principo viena vertus ir agentūros siekia nacionaliniu lygmeniu veikti. Todėl aš pabandysiu tą pusiausvyrą užtikrinti. Aš tikiuosi, kad mes galėsime kartu bendradarbiauti, kad ta pusiausvyrą būtų išlaikyta visame procese. Komisijos narė Taisin parengė labai ambicingą darbo atvarkę. Ji nori, kad ši institucija pradėtų veikti 19 metais. Aš pats labai norėčiau jos siekiu pritarti ir labai tikiuosi, kad kolegos tą patį padarys. Mūsų laukia labai daug darbo, daug posėdžių jau vyko su komisijos atstovais, ekspertais iš įvairių universitetų. Aš tik tai labai norėčiau toliau tęsti tą bendradarbiavimą ir pasirūpinti, kad institucija pradėtų veikti kuo greičiau. Ačiū. Uh... Ačiū. Suteiksiu žodžiu socialdemokratų atstovui ponui Pirinski. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes pritarėme pozicijai, kad Europos darbo institucija yra labai reikalinga dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Visų pirma, dabartinis koordinavimas tarp nacionalinių institucijų turi būti sustiprintas ir pagerintas. Keitimas informacija ir geriausia praktika turėtų būti suaktyvintas ir taip būtų galima uh, prisidėti prie geresnio asmenų judumo ir bendrosios rinkos pagernimo. Be to sukurtume realiai veikiančią bendrąją darbo rinką, kuri tenkintų sukurtą ir keičiamą ES teisės teisę. Kitas dalykas e, - darbuotojų judumo praktika susiduria su tokiais sunkumais kaip diskriminacija, darbo jėgos išnaudojimas ir įvairių rūšių socialinis sukčiavimas. Tai pažeidžia Europos piliečių pagrindinės teisės ir tai reikalauja uh, kad labai aktyviai tos problemos būtų sprendžiamas. Antras dalykas, šio požiūriu mes veikiname Europos komisijos pasiūlymus pateiktus kovo 13 dieną. E, jais yra siekiama sukurti e, Europos darbo instituciją, tyrimo instituciją, kuri būtų tiesiogiai atsakinga e, užtikrinti geresnį santyki tarp valstybių narių darbo institucijų ir uh, pasirūpintų, kad ES teisės aktai būtų įgyvendinti. Be to, ši struktūra turėtų padėti sustiprinti nacionalinės administracijos įgaliojimus, pagerinti jų gebėjimus ir teikti paramos bendrai nacionalinių institucijų veiklai, kovojant su e, pažeidimai, sukčiavimu ir sąžininko mobilumo bendroje rinkoje taisyklių gyvendimui. Trečias dalykas, tuo pat metu mes manome, kad Europos komisijos pasiūlymą reikia dar toliau tobulinti ir jį būtų galima pagerinti ir patikslinti. E, tai tenkintų institucijos tikslus ir siekius. E, mes turėtume galvoti apie jos mandato įgyvendimo priemonės, laikantis numatytų procedūrų ir struktūrų, visą tai turi būti numaryta pagal sukurtą institucijos planą. Ketvirtas dalykas, aš noriu ponui Lenarts padėkoti už pranešimą, aš manau, kad e, tai yra geras pagrindas mūsų darbo pradžiai. Jūs žinote, kokia yra komiteto pozicija ir Europos darbo institucijos vertinimas. Remiame tokios institucijos įkūrimą ir norime, kad ji būtų iš tikrųjų veiksminga ir atneštų papildomos vertės įveikiant iššūkius vidaus rinkoje, kurioje stebimas didelis asmenų judėjimas. Išlieka šiokių tokių abejotinų aspektų, aš norėčiau juos paminėti. Visų pirma, institucijos veiklos mastas. Aš manau, kad reikėtų apsiriboti tik tai komandiruojamais darbuotojais. Antras dalykas, mes turėtume akcentuoti tik tai taisyklių įgyvendinimą, tai sukursime įspūdį, kad bus galvojama tik apie bendradarbiavimą tarp valstybių narių, nieko kito nebus rūpinamasi. Nereikia apsiriboti tik tai baudų nustatymų ir bendradarbiavimo gerinimu. Manau, kad dėl to kiltų problemų kai priimsime bendrą galutinį pakeitimą. Tokie pokyčiai yra kontroversiški, dėl to kils nemaža rizika, steigiant naują instituciją, man atrodo, kad to mes nenorime. Ir dar vienas dalykas, mes labai svarbę laikome Ample poziciją, kur yra kalbama, kad Europos e, darbo institucija turėtų turėti labai aiškę veiklos apibriežtį. Ir Europos komisijos pasiūlyme yra pateikti skirtingi terminai ir sąlygos. E, panašios savokos yra naudojamos skirtingomis reikšmėmis. Kai kalbame apie laisvą asmenų judėjimą, mes dažnai kalbame apie mobiliuosius, judžiuosius darbuotojus ar piliečius, bet e, dažnai judusis, mobilusis darbuotojas yra laikomas sinonimu pasienio darbuotojams – Mes turėtume rasti realius, gerus terminus darbo jėgos judumui vidaus rinkoje ir ES viduje. Dabartiniai teisės aktai skiriasi, e, savokos kartais yra apibrėžiamos nevienodai, tai to turėtų būti vengiama, kad būtų išvengta problemų. Apibrėžime tai turėtų būti apibrėžta, kaip kad yra daroma kitose teisės aktuose mhm. e, administracijos institucijos veiklos mastas. Reikia tiksliau apibriežti jos tikslus. Prioritetas išskirkime vieną. Institucijai turėtų būti suteikta kompetencija visapusiškai įgyvendinti ES teisę ir darbo jėgos judumo nuostatas. Be to, tai leistų išvengti nesažiningos praktikos e, e, darbo jėgos judumo srityje. Nacionalinės institucijos galėtų prisidėti prie institucijos tikslų siekio institucija atitinkamai galėtų sustiprinti ir paremti nacionalinės institucijas. Be to, labai aktyviai ji turėtų leisti įvertinti riziką, organizuoti darbo inspekcijas. Institucija turėtų bendradarbiauti su kitomis ES struktūromis ir remtis tų institucijų atliktą analizę. Ir dar vienas dalykas organizacinė struktūra leis institucijai bendradarbiauti su kitomis institucijos geriau. Norėčiau išskirti čia tris aspektus. Mm, panaudod, galvodami apie institucijos struktūrą, turėtume įtraukti tik tuos asmenis, kurie rūpinasi geresnių bendradarbiavimų su nacionalinė institucija ir institucijomis ir e, ES teisės pažeidimais. E, šios institucijos koordinavimo tarnybą, eurės koordinavimas turėtų būti čia užtikrintas, stengiantis išvengti kliūčių geram funkcionavimui. Ir dar vienas dalykas, mes matome visą eilę struktūrų, tinklų ES tinklų komitetų ir panašiai, kur yra siejami su ES lygmens mobilumo teisė ir visą tai turės būti susijęta su institucija. Aišku, sprendimą rasti dabar dar neįmanoma, bet ateitie institucijos uždavinys bus iškelti, pas, pateikti pasiūlymą geresniam standartizavimui. Dar vienas dalykas. Ypatingo dėmesio reikia skirti šios numatytosios platformos kūrimui. Negalime sukti su komisijos pasiūlymu, jeigu nežinome, kaip tos platformos veikla atrodys ateityje. Mes norėtume, kad platforma būtų išlaikyta kaip vidinė struktūra, kali galės atlikti darbą susijusiu su socialinės teisės pažeidimais, uh, E, neegzistuojančiomis įmonėmis, pašto dėžučių įmonėmis ir panašiai. Šioje srityje yra iškeltas argumentas, kad tokiu atveju būtų sunku institucijos valdybai dirbti, bet mūsų nuomonė tas argumentas yra nepagristas. Įprastinė praktika tokiais atvejais yra. Uh, taip veikti, tai čia irgi problemų iškils, bet tam, kad palengvitume institucijos funkcionavimą, turėtume pagalvoti, kaip ją geriau sustruktūrinti. Dėl akcininkų, dėl suinteresuotų pusių vaidmens norėtume, kad būtų įtrauktas socialinių partnerių sektorius, ypač galvojant apie tos žmonės, kuriems labai rūpi darbo jėgos nesažininkas traktavimas. Galvojame apie statybęs, tarptautinį transportą, viešbučius, restoranus. Iš to, kas buvo išdėstyta, galima pasakyti, kad reikia daug darbo ir pasirengimo. Mus spaudžia laikas, pakeitimų pateikimo terminas yra jau netoli nukelti jo nepavyko, todėl aš manau, kad mes visi turėtumėm pabandyti dirbti kuo aktyviau ir praktiškiau, kad galėtumėm sureaguoti realius ES darbo rinkos poreikius. Turime tenkinti piliečių lūkesčius. Dar kartą dėkoju už jūsų kantrybę ir atsiprašau, kad kalbėjau šiek tiek ilgiau. Manau, kad verta buvo taip kalbėti dėl šios e, problemos esmės. Dėkui, verta iš tikrųjų buvo. Suteiksiu žodį EKR e frakcijos atstovė, poniai Trebesijus. Dėkoju pirmininkė, ačiū taip pat ir e, pranešėjui pranešimo projektas e, dėl Europos darbo institucijos mums padarė gerą įspūdį. Pritarėme minčiai, kad e, toji institucija galėtų e, sujungti keletą agentūrų, agentūrų į vieną organizaciją ir tokiu būdu susistemintų visą darbą. Antra vertus, reikia atsižvelgti į tai, kad e, tos agentūros tada būtų e, naikinamos. E, taip pat galbūt atsirastų ir internetiniai portalai, kurie imtų konkuruoti su egzistuojančiais. Bet reikia užtikrinti, kad jie būtų lengvai prieinami MVI. Žinoma, reikia išsklaidyti ir vyriausybių nuogastavimus dėl subsidiarumo principo taikymo. Turime siekti, kad e, institucija veiktų panaudodama jau dabartinį esantį biudžetą, bet žinoma, e, naujoji sistema turi būti adekvačiai finansuojama ir veikti geriau negu kad dabartinė. Reikia pasirūpinti, kad e, neliktų ir nebūtų konfliktų tarp valstybių narių ar valstybių narių ir Europos Sąjungos šioje srityje. Kalbant apie trečiųjų šalių piliečius, kurie gyvena Europos Sąjungoje, tai čia e, jie neturėtų pradėti konkuruoti su Europos piliečiais dėl duomenų apsaugos. Žinome, kad viešosios e, institucijos e, yra pažeidžiamos kibernetinių išpolių, o Europos darbo institucijoje bus daug duomenų apie ES piliečius, vadinasi, reikia specialių saugumo priemonių. Toliau. E, reiktų klausti, ar tikrai verta galvoti apie institucijos automatinį e, pratesimo po penkerių metų. E, Brexitas pakeis visą situaciją ir šiame etape neaišku, ar verta bus e, tos institucijos darbą pratesti. Ir toliau ketinu konstruktyviai dirbti su pranešėju. Dabar žodis Marian Harkin, Alde frakcija. Dėkuoju pirmininkė, visi e, šiame komitete ir parlamente pritarė pasiūlymams, kurie leidžia bendrai rinkai veikti geriau. E, čia yra įvairių iššūkių, nepakankamai e, konsultuojami ir uh, orientuojami piliečiai, e, nepakankami pajėgumai nacionalinių lygmenių, organizuojant bendradarbiavimą tarp atskirų institucijų, tarp atskirų valstybių. E, mes dabar pereiname nuo termino judumas prie sąžiningo judumo per pastaruosius kelis metus. Uh Bet visi žinome, kad tam, kad galėtume užtikrinti laisvą judėjimą, turime taip pat užtikrinti ir tam tikras taisyklės, kad tas judumas būtų sąžiningas. Tam reikia informacijos, paramos, bendradarbiavimo tarp institucijų ir pritariu pranešėjui, kad tam reikia mechanizmų užtikrinančių tų taisyklių įgyvendinimą. Taigi e, reikia klausti, ar e, Europos lygio institucija yra tinkama forma siekiant šių tikslų, ar tai prisidės prie tų tikslų pasiekimo, ar ji turės pakankamai galių, išteklių, pajėgumų, E, štai e, klausimai, e, kuriuos turime svarstyti čia komitete. Ir kaip daugelis iš mano kolegų jau klausė, ar ta institucija atneš pridedamosios vertės. Aš žinau, kad kelias valstybės narės, organizacijos šiek tiek abejoja dėl pirminio komisijos pasiūlymo. Į tai turime atidžiai atsižvelgti, bet aš noriu padėkoti už iki šiol atliktą darbą mūsų pranešėjui. Jo pozicija aiški. Jisai sako, kad institucijos pagrindinė užduotis yra įgyvendinimas. Taip pat jisai sako, kad valstybių narių įtraukimas į tą darbą neturėtų būti laisvanoriškas, išskyrus labai išskirtinės aplinkybės. Esu pasiruošusi pasiūlymus toliau svarstyti, bet aš e, manau, kad tai bus nemenkas iššūkis per ateinančius kelius mėnesius. Mano pačios asmeninė pozicija tokia, kad e, darbo institucija turi atnešti pridėtinę vertę, ji turi turėti ir galių savo veikloje. Aš atidžiai stebėsiu, kad e, e, ta institucija kaip nors e, nepastumėtų į šalį kitų agentūrų puikiai atliekamo darbo. E, susisteminimas, e, žinoma, labai e, svarbi užduotis, bet turime elgtis atsargiai, kad neprarastume to darbo, kuris jau yra atliekamas. Dar kartą ačiū pranešėjui už visą jo darbą ir nekantriai lauksiu visų visų tų posėdžių, kuriuos jisai žada surenkti. Dėkui. Dėkui. Rina Ronjekari dabar. Labai ačiū. Labai ačiū e, pranešėjui už tai, kad pristatė šį pranešimą. Ačiū ir už pirmasias pastabas. Na, iš tikrųjų, nėra e, taip jau lengva pakomentuoti šį komisijos pasiūlymą, suformuoti poziciją. Iš tikrųjų, sunku suprasti, kokios naudos atneštų tokia agentūra. Antra vertus yra iššūkių, kur, su kuriais reikia kovoti pažvelkime, kokių rimtų problemų kyla dėl laisvo darbo jėgos judėjimo. Vidaus rinkoje matome, kad darbdaviai daro spaudimą darbuotojams, mažina atlyginimus ir ką ta naujoji institucija, naujoji darbo institucija gali išspręsti. Manau, kad ko gero reikėtų užtikrinti, kad būtų teikiama daugiau informacijos. E, mano frakcija mano, kad labai svarbu užtikrinti sąžiningą, laisvą e, darbuotojų judėjimą be socialinio dempingo. E, svarbu, kad būtų galima kontroliuoti padėtį E, nustatyti e, piknaudžiavimų atvejus. Galbūt e, pagrindinis šios agentūros tikslas turėtų būti ne skatinti darbuotojų judumą, bet užtikrinti, kad nevyktų socialinis dempingas. Taip pat svarbu bendradarbiauti ir su socialiniais partneriais valstybės narės taip pat turėtų aktyviai įsitraukti į sprendimų prieimimą. Būtina užtikrinti, kad e, išliktų ir nacionalinės sistemos. Valstybių narių nacionalinės sistemos e, labai skiriasi. Valstybėse narėse e, veikia ir profsąjungos tikrai dabartinių sistemų ta naujoji agentūra neturėtų sugriauti, jas, tas dabartinės nacionalinės sistemas būtų galima tik e, tarsi papildyti. Jeigu e, reikia stebėsenos, tai nebūtinai reiškia, kad būtina sukurti e, dar vieną Europinę agentūrą, kur žmonės tiesiog sėdėtų prie kompiuterių. Reikia, kad stebėsena vyktų vietos lygmenių. Taigi mes gana kritiškai vertiname šį komisijos pasiūlymą, tačiau norime dialogo, norime pasiūlymą patobulinti, norime užtikrinti, kad tikrai tokia agentūra atneštų naudos. Taip pat mums labai svarbu, kad būtų atsižvelgta ir socialinių partnerių vaidmenį. Dėkoju. Gal yra kas nors, kuris, kas pasisakytų žaliųjų frakcijos vardu. Tuomet FDD, ar kas nors pasisakys šios frakcijos vardu? Ne, nepanašu. NF? Ne. Tai ačiū visiems. Pane Šoidarova paprašė žodžio, prašom, žodis jums. Eh, eh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tiems, kurie turėjo tam tikrų abejonių dėl šios naujos darbo eh, institucijos. Kaip jau buvo sakyta, tai nėra agentūra, tai yra institucija. Mes turime pagalvoti, ko mes norime. Ar mes norime organo, kuris turėtų e, e, griežtas kompetencijas, ar norime e, agentūros, kuri labiau užsimtų koordinaciniais veiksmais. Aš suprantu, kad Mums labiau reikėtų agentūros, kuri padėtų komisijai įgyvendinant teisės aktus, o taip pat užtikrinant ir įgyvendinimo kontrolę. Tai yra esminiai dalykai. Aš tikrai nemanau, kad mums reikia įdarbinti dar daugiau e, e, pareigūnų. E, tokia agentūra turėtų, veikti, turėtų būti veiksmingai ir taip pat aš tikrai tikiuosi, kad bus griežtai laikomasi subsidiarumo principo. Šios naujos įstaigos buveinė turėtų būti vienoje iš naujųjų valstybių narių, kaip kad numato ir tarp institucinių susitarimas. Mes kalbame apie agentūrą, bet tai nebūtų tikroji agentūra. E, už daugelį šios naujos įstaigos e, užduočių vykdymą e, reikėtų mokėti. Kaip tai vyktų? Ar tokia e, e, įstaiga nemokamai teiktų agentų e, informaciją, ar už tą informaciją vis dėlto reikėtų mokėti? Jeigu kreipiamasi į tokią agentūrą, jeigu kažkoks tai valstybės tarnautas kreipiasi į agentūrą, tai jis turėtų gauti nemokamai informaciją iš šios naujos agentūros, tai yra labai svarbu. Taip pat Manau, kad labai svarbu sustiprinti valstybių narių kompetencijas. Ką tai reiškia? Kiekviena valstybė narė turi turėti teisę e, būti atstovaujama visose šios agentūros e, e, komitetuose. Kiekviena valstybė narė turėtų turėti teisę siūsti savo atstovą į šią naują įstaigą. Ponas Didie. Merci beaucoup. Labai ačiū. Mes žinome, kad čia mes kalbame apie milžinišką ES administracinį aparatą ir kai kalbame apie dar vieną struktūrą, iškart kila klausimas, kaip žmonės reaguos, kiek naudinga, kiek būtina tokia institucija, tokia nauja struktūra. Ar ES negalėtų palikti to valstybėms narėjams, ar ji nepažeis valstybių narių subsidiarumo. Manau, kad tai yra pagristi klausimai ir mes turėtumėm pagalvoti, e, ar iš tiesų tai reikalinga. Bet jau dabar nuspręsta. Ir man atrodo, kad socialiniai Europai iš tiesų reikia administracijos, institucijos, kuri leistų kovoti su socialiniu sukčiavimu, su nesažininga konkurencija, su neteisingumu susijusiu su e, mobilumu, asmenų judumu ta institucija turėtų, mano nuomonė, saugoti darbuotojų Europoje teisės. Taigi reikėtų, kad būtų rastos priemonės. E, ta institucija turi būti pagrįsta savo funkcionavimu. Man atrodo, kad reikėtų pasirūpinti, kad Europos parlamentas būtų aktyvesnis, formuojant, pavyzdžiui, jos administraciją. Be to, tai institucijai turi būti suteiktas pakankamas biudžetas, aišku, nepakenkiant kitoms socialinės politikos rytims. Be to, ši institucija netaptų tuščių plepalų fabrikų. Ta reikėtų, tuo reikėtų pasirūpinti. Taigi, tai turi būti funkcionuojant institucija, kuri veiktų riboto mandato pagrindu. Uh, Ji turi gerbti valstybių narių subsidiarumą. Ir aš ypač norėčiau pagirti parlamentarą Lenerts, kuris e, labai daug ir aktyviai padirbėjo ir, kaip jisai ką tik pats sakė, leido rasti teisingą pusiausvirą. E, jis e, rado galimybės ginti valstybių narių interesus ir apsaugoti ES poreikius. Ačiū, ponas Kalvy Žambun. Gracias. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu glaustai, nes ponė Harkins Harkin jau kalbėjo Aldė frakcijos vardu. Visiškai sutinku su tuo, ką ji pasakė. Norėčiau tik pasaky, pakartoti tai, ką sakė kiti kalbėjusieji sutinku su maždaug 80 procentų turinio. Nemanau, kad reikėtų šios agentūros egzistavimo vertinti kaip e, kišimosi į valstybių narių reikalus. Pažiūrėkime, kas atsitiko su Europos oro erdvės agentūra. Man atrodo, kad čia esmė yra pripažinti kad darbo rinkos skirtingose valstybėse narėse dėl klimato, kultūrinių poreikių ir dar kitokių poreikių yra kitokios. Ir panašu, kad tokios ir išliks. Yra tiek daug istorinių struktūrų tose rinkose, kurių mes negalime paprasčiausiai jų dabar išardyti ir visko reformuoti. Kalbame apie bendrą rinką kurioje judumas yra didžiulio masto ir mes turėtume išvelgti tokias bendrasias visą apimančias problemas. Tai yra minimalios teisės, pagrindinės teisės darbuotojams. Mes kalbame apie kuriamą sistemą, nesileidžiame į vidaus darbo rinkų detalės. Uh, Todėl mums reikia kalbėti apie Europos lygmens peržiūrą. Mes turime išsiaiškinti, kas vyksta. Nes ši institucija kitaip net neš ženklios naudos, ženklaus poveikio. Labai svarbu čia suprasti, kad kažkas turi būti pasiekta. Mes e, nepasieksime to, ko norime, jeigu nesukursime priemonės, kuri iš tiesų bus naudinga. Ji turi aukti, kilti, vadovaudamas savo patirtimi. Tik taip mes atnešime naudos, tik atnešime, tik tada patenkinsime Europos masto poreikius ir sukursime iš tiesų e, tarp valstybinės teisės tai institucijai turime skirti visus uždavinius, kuriuos ji turėtų atlikti, įgyvendinimas, standartų nustatymas, rezultatų vertinimas. Todėl man šiek tiek neramu dėl to, ką kai kurie nariai pasiūlė šią agentūrą. Pavyzdžiui, yra sakančių, kad šis institucija turėtų atlikti studijas, bet tai atlieka Eurofon Cityfob e, uh, USHA studijas gali koordinuoti ši institucija, bet ji neturi pradėti pati tokių studijų atlikinėti. Negalime dubliuoti pastangų, kurios jau kažkur kitur buvo atliktos. Taigi, man atrodo, kad tai padaryti bus būtina, bet mes turime išlikti labai atsargus. Ačiū. Man atrodo, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Jūs dar? No the... Niekas daugiau nenorit pasisakyti. Puiku. Gal užimtumo generalinis direktoratas, ką nors norėtų pasakyti, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. E, aš esu Dižantum iš e, užimtumo generalinio direktorato. Tris dalykus noriu pasakyti. Visų pirma, ačiū. Ačiū, kad mane pasikvietėt ir leidžiate dalyvauti šioje pirmoje diskusijoje. Ji traukta į jūsų darbo atvarkę. Uh, Ponas pranešėjas sakė, kad Europos komisija nuo pat pradžių siūlo labai ambicingą tvarkaraštį. Jūs to tvarkaraščio laikotės, labai ačiū. Žinau, kokie ankšti laiko terminai, žinau, kiek e, daug darbo į tą reikia įdėti, dar kartą labai ačiū. Taip pat aš dėkuoju už labai tvirtą paramą pademonstruotą jūsų pranešime mums. Aišku, mūsų ir jūsų pozicijos skiriasi. E, jūs turite labai aišku mandatą ir mes norėtume sužinoti, kokia ta diskusija bus. Čia jau ir bus mano paskutinis komentaras. Aš klausiausi jūsų, skaitėme pranešimus, matėme skirtumų, suprantame, kad reikia teikti papildomos informacijos Pavyzdžiui, pasiūlymas dėl Europos darbo institucijos pirmojo uždavinio - informavimas. Dar vienas septintasis uždavinys yra numatytas palengvinimo darbas, jeigu darbo rinka būtų iškraipyta. Čia vėl jūs laikotės kitokios pozicijos. Aš klausiausi jūsų komentarų apie pavadinimą, apie papildomą vertę, apie akcentus, apie tą bevertės institucijos sukūrimo grėsmę. Apie visą tai mes esame pasirengę kalbėti. Na ir dar vienas mano paskutinis komentaras. Mūsų pasiūlymas yra paketas, leis užtikrin, kuris leis užtikrinti e, pažeidimų prevenciją ir dabartinių teisės aktų įgyvenimą. Gali būti, kad ši institucija teiks ir informaciją, bet ir valstybės narės turės jai teikti informaciją. E, tai įeina į prevencijos apibriešti. Dar kartą labai ačiū. Taip pat aš pats esu pasirengęs visuomet toliau su jumis diskutuoti, gerbiamas pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, ir palaikyti ryšį. Ačiū. Ačiū. Tvarkaraštis toks. Liepos 17 diena pakeitimų teikimo terminas, 12 val. rytoj. Ne, kitą savaitę, Liepos 17 diena. Kitą savaitę, Liepos 17 diena, 12 val. Pakeitimų svarstymas rūpiučio 29.30. Balsuosime užimtumo komitete spalio 18. O vėliau dar gausime datą plenarnio posėdžio diskusijai. Pone Lenars, ar norėtumėt kuo nors, ką nors pridurti? Aš tik tai noriu pasakyti, kad jeigu jūs siūlote keisti terminą, tai aš su tuo galiu sutikti. Jeigu kiti kolegos sutinka, man būtų labai gerai. Pirmininkai ir aš norėčiau, kad tai būtų. Galėtumėm atsipūst prieš vasaros atostogas, bet negaliu pakeisti. Nepavyko. Puiku, tada ačiū. Ir einame prie darbo turkės 11 punkto. Asmenų informuojančių apie ES teisės pažeidimus apsauga. Pranešėjas ponas Neuklis Ilikijotis. Jo nėra, jį pakeičia uh, kita kolegija iš tos pačios frakcijos, todėl aš ją ir suteiksiu žodį. På vegne af min kollega Silikiotius, øh, Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti kolegos Silikiotis vardu. Jis šiandien negalėjo atvykti į posėdį, dėl to labai apgailestauja. Ir jis manęs paprašė šitą nuo jo perduoti. Viską man surašė. Jis norėtų pabrėžti, kad diskusija tikrai labai svarbi. Ir jis jos atidžiai klausysis. Mes norime e, šiuo nauju teisės aktu sukurti gerą teisinę bazę. Reikėtų kelti nemažai klausimų, kas ir daroma šiame nuomonės projekte. Tuo pačiu mes e, siūlome ir nemažai pakeitimų. Aš norėčiau e, paminėti šešis svarbiausius dalykus. E, Visų pirma, labai svarbu užtikrinti e, informatorių anonimiškumą. Taip pat labai svarbu išplėsti taikymo sritį tam, kad ir viešųjų įstaigų darbuotojų, kurie tampa informatoriais, būtų apsaugoti. Taigi ir tokių įstaigų e, darbuotojai turi būti apsaugoti. Trečia, ES lygmenių reikia užtikrinti informatorių apsaugą. Yra ir tokių asmenų, kurie dirba ES institucijose ir tampa informatoriais, jos taip pat reikia apsaugoti. Ketvirta, reikia horizontalios procedūros e, informatoriams apsaugoti. E, informatoriai turėtų turėti galimybę kryptis ir į viešasias e, e, e, institucijas, jeigu institucijos viduje nepavyko nieko pasiekti. Penktą reikia išplėsti taikymo sritį tam, kad būtų įtraukti visi aspektai. Svarbu paminėti ir darbdavius. Taip pat reikėtų pagalvoti, koks vaidmuo tenka informatoriui na, nebūtinai e, toks informatorius turėtų dirbti įmonėje ar e, viešojoje įstaigoje ar institucijoje. Tai gali būti ir asmo, kuris dėl kitokių priežasčių e, gali norėti informuoti apie padėtį. Mes norėtumėm, kad pasiūlymas būtų kiek įmanoma paprastesnis, nereikėtų tokių pakeitimų, kurie tik apsunkintų šį teisės aktą. Mes taip pat norėtumėm, kad priedę būtų nurodytos nu, visos įmanomas institucijos, kurios patenka į taikymos rytį. Mums svarbiausia, kad būtų tinkamai apsaugoti darbuotojai, kurie tampa informatoriais. Ačiū. David Kasa, jis... Dėkui. Aš matau, kad David Kaza yra vienas iš šešėlinių pranešėjų. Ar kas nors jį keičia? Ne. Tada žodis e, Mikael Detin. Ačiū, pirmininkė. Na, ne, nesvarbu, ar Panamos dokumentai, ar LuxLeaks e, e, skandalas ko gero niekam nekyla bejonių, kad tokios direktyvos tikrai reikia. E, šiame direktyvos pasiūlyme kalbam apie informatorius, kurie dirba viešajame arba privačiame sektoriuje, kalbama ir apie išorinės ar vidinės informavimo procedūras, svarbu, kad ir socialiniai partneriai būtų įtraukti informavimo procesą. Man atrodo, kad čia pasiūlymo nuostatos dar ne visai aiškios direktyvos pasiūlyme kalbama apie tai, kad darbuotojai turi turėti teisę pranešti apie sąjungos teisės pažeidimus, ypač, bet čia nepaminėta, nepaminėti tokie atvejai, kai yra pažeidžiamos pačių darbuotojų teisės, darbo teisė. Manau, kad e, būtina atlikti atitinkamą pakeitimą. Dabar dėl teisės pagrindo tas teisinis pagrindas susijęs su vidaus rinkos stiprinimu, manau, kad to nepakanka. Gali susiklostyti tiesiog absurdiškų situacijų. Įsivaizduokime, kad darbuotojas praneša, jog buvo pažeisti reikalavimai dėl e, gyvūnų teisų apsaugos, bet e, tos darbuotojas e, neturi teisės pranešti, kad buvo pažeistos jo paties teisės. Tai reikia įtraukti ir tokius atvejus. Man atrodo, kad tikrai dar daug ką galima patobulinti, galima teikti pakeitimus. Aš su nekantrumu laukiu e, tolimesnio bendradarbiavimo su kolegomis tobulinant šį teisės aktą. Ačiū. Thank you, uh, e, Mr. Dėkuoju Jums, EKR frakcijos vardu, ponas Hoč. Jakoba Gui przeciwko Republice Mołdawii. I to jest... Ačiū. Egzistuoja ne tik Panamos e, dokumentų skandalas, bet ir Cambridge Analytics ar Dieselgate. Taigi akivaizdu, kad reikia informu, informatorius apsaugoti. Gyvename e, globalizuotame pasaulyje, e, kur tai yra pasaulis, kurį valdo jėga ir pinigai. Taigi tokiame pasaulyje tikrai yra reikalingi informatoriai. E, būtina, kad kažkas gintų viešuosius interesus, visuomenės interesus. Taigi reikia europinių priemonių tam, kad tokie informatoriai būtų apsaugoti. Turiu e, keletą pastebėjimų dėl šios direktyvos, taip pat turiu ir išlygų. Visų pirma, dėl pirmo straipsnio. čia apsauga yra e, e, apribota tik keliose sritise. Aš manau, kad tas sritis reikėtų išplėsti. Pavyzdžiui, e, kai kalbam apie tai, reikėtų įtraukti ir priverstinių priemonių naudojimo minimalizavimą. Ketvirtajame straipsnėje parašyta, kad įtaikymo sritį patenka ir viešosios įstaigos arba e, savivaldybės, kur, e, kurios atstovauja daugiau kaip 10 tūkstančių gyventojų, bet reikėtų nepamiršti ir smulkesnių savivaldybių, kur gyvena mažiau negu kad 10 tūkstančių gyventojų. Pavyzdžiui, tokios mažos savivaldybės gali turėti daug e, gamtinių išteklių ir gali kilti pavojus, kad kas, kažkas neteisėtai bandys jais pasinaudoti. Uh, Toliau 13 straipsnis, tam parašyta, kad informatoriai e, saugomi tik tada, kai jie praneša e, į išorę e, apie pažeidimą, kai vidinės procedūros jau buvo visos išnaudotos. Mes manome, kad, pavyzdžiui, jeigu yra kažkoks tai konkurencingumo pažeidimas, jeigu įmonės tarpusavį kažką susitarė, tai tuomet tos vidinės procedūros gali ir net nešti jokios naudos. Taip pat asmeniu tai gali būti net ir rizikinga, taigi e, tai taip pat dar reikėtų aptarti. Savo ruoštų norėčiau dar šitą pridurti. Lenkija bet kokiu atveju parems šį komisijos pasiūlymą. Vis dėlto dar pridursiu kad Lenkijoje būtų sunku patvirtinti informatorių apsaugos programą. Mes turime prastos patirties su informatoriais, kurie buvo tiesiog kurie informuodavo komunistų partiją. Taigi e, mūsų šalyje dar giliai įsišaknės nepasitikėjimas tokiais informatoriais, jie asocijuojami su komunistais, taigi e, mes turėtumėm šviesti visuomenę, kad e, tokie informatoriai gali būti tarsi tylus herojai. Kaip jau sakiau, dabar Lenkijoje informatorius suprantamas visiškai kitaip, nes mes dar prisimename komunistinius laikus, uh, kai net ir namuose kai kurių klausimų nebuvo galima aptarinėti, nes buvo sakoma, kad net ir sienos turi ausis. E, šiuo metu Lenkijoje yra parengtas įstatymo projektas dėl informatorių apsaugos. Tačiau aš savo ruoštų galiu pasakyti, kad vis dėlto tai yra labai jautri tema Lenkams. Bet kokiu atveju mes remiame komisijos e, pasiūlymą dėl direktyvos. Ačiū. Įdomu buvo išgirsti jūsų mintis. E, Jana Tom. E, Dėkuoju. E, pirmininkė, jūs galbūt vienintelė komiteto pirmininkė šiame parlamente, kuri žino, kad mano pavardę reikia tarti Tom, o ne Tum. Taigi ir aš noriu padėkoti pranešėjui ir turiu keletą keletą pastabų, gal e, jos ir nesutaps su kitų anksčiau kalbėjusių e, nuomonė. Mūsų patirtis e, yra šiek tiek skirtinga, kadangi esame gimę buvusioje Sovietų sąjungoje, panašiai kalbėjo ir kolega iš Lenkijos. Sovietų Sąjungoje buvo ir korupcijos atveju, kaip ir kitur, ir esu įsitikinusi, kad jeigu mes paskatinsime negerovių atskleidimą, tai gali būti šiek tiek pavojinga, nes bendrijos bendra gerovė priklauso nuo tarpusavio pasitikėjimo. Ir Santykiai su institucijomis taip pat e, turi remtis pasitikėjimu. Taip, e, e, yra atveju, kai negerų atskleidimo tikrai reikia. Bet mes turime elgtis labai atsargiai ir šios direktyvos taikymas ryties pernelyg plačiai neplėsti. Todėl abejoju dėl galimybės šią direktyvą taikyti atskleidžiant negerovės e, su darbo teise. Mes turime kitų e, institucijų, kurios tuo užsima. E, tas informatorius neturi likti anonimiškas. Atitinkamai institucija jis privalo atskleisti savo e, tapatybę. Net Sovietų sąjungoje e, anoniminiai skundimai nebuvo priimtini. Aš čia žinoma kalbu apie savo pačios patirtį. Turime remtis tuo, kad negerovė atskleidimas gali būti ir e, pateisinamas ir ne. Ir e, bonafide pripažinimas, kad tas negerovės atskleidimas yra tik pozityvus, vargu ar pagrystas. E, komisija siūlo procedūrą, e, kad pirmiausia reikėtų viduje apsvarstyti pranešimą apie negerovės. Įmonė turi turėti galimybę ištirti tą pranešimą, imtis savo e, veiksmų. Taip pat reikia vengti atveju, kai išorės stebėsinos institucija bus užplūsta įvairiausių skundų. Turime taip pat e, stengtis e, išvengti dubliavimuose tam tikrų struktūrų. Nes yra ir kitų institucijų, kurios užsijima ES teisės pažeidimų tyrimų. E, dabar esame apie, e, esame e, ES ir e, Galbūt turime pamastyti, ar e, šių praktikų, kurios čia siūlomas, net, mm, kad šios nuostatos e, turėtų būti perkelimas taip pat ir į šalis, kurios e, palaiko su mumis asociacijos ryšius. Taigi direktyvoje reikia ieškoti E, tam tikros pusiausvėros tarp ES interesų gynimo ir e, suinteresuotųjų asmenų teisė užtikrinimo. Ar ponė Lambert norėtų kalbėti? Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir ačiū taip pat e, ir iš mano pusės pranešėjui. Turime gerą pagrindą pradėti diskusiją. Buvo įdomu išgirsti ir kitų uh, E, komiteto narių e, patirtis ir skirtingą perspektyvą, kalbant apie šią problemą. Iš tikrųjų, šis pasiūlymas turėtų būti pristatomas ir paaiškinamas, e, atsižvelgiant į tuos interesus, kuriuos mes čia norime apginti. E, jau girdėjome pavyzdžių e, e, LaxLeaks Panamos dokumentai, e, kiti dalykai. Ten e, tam tikri dalykai buvo atskleisti viešojo intereso vardan. Na ir e, kalbant apie mūsų frakciją, šis teisės aktas yra labai svarbus. Džiaugiamės, kad pagaliau komisija teikia šį projektą. Uh, E, mes nerimaujame ir būkštojame dėl e, teisinio pagrindo, e, truputį būkštojame ir abejojame dėl darbo teisės dalykų. Nors ir nėra priežasčių, kodėl šitas rytis negalėtų būti įtraukta. Aišku, yra nerimo dėl tyčinių pranešimų, e, Kiek suprantu, valstybės narės jau turi e, numatę priemonės prieš žmonės, kurie specialiai stengiasi pakengti e, ar kitų asmenų, ar įmonių reputacijai, be jokio pagrindo tam, tad e, papildomų sankcijų, kaip čia numatyta, turbūt nereikėtų. Mm, taip pat reikėtų apsaugą nuo galimo keršto išplėsti, ne vien vien tik tai informatorių atžvilgių, bet jų artimųjų atžvilgių. E, e tie asmenys pateikia pranešimus, e, turėtų labai aiškiai suprasti, e, kokį poveikį tai turės ir jiems patiems. Aš manau, kad išsakytos mintys e, dėl institucijos dydžio ir taip toliau e, yra labai įdomios ir mes lauksime taip pat ir kitų politinių frakcijų nuomonių šiais klausimais. Dėkui. Dėkui Jums. E, nematau, kad būtų kas nors iš EFDD frakcijos, kas norėtų kalbėti ENF frakcijos vardu, taip pat nėra norinčių kalbėti. Ponas Hodž, prašau. Labai ačiū. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė pane Tom. Nematau jos salėje, jau išėjo, bet galiu pasakyti, aš jai tikrai pritariu. Pritariu. Mes tikrai turime būti labai atsargus. turime elgtis išmintingai. Reikėtų parengti gerai subalansuotą tekstą. Reikia tokių teisės aktų, kurie atgrasytų žmonės teikti absurdišką arba klaidinančią neteisingą informaciją. Svarbu, kad nebūtų sužlugdyta e, įmonių e, reputacija, nepagristai sužlugdyta įmonių reputacija. Taip pat e, Įmonės arba institucijos turi turėti teisę į sąžiningą teismo procesą. Apsauga turėtų priklausyti nuo to, kiek teisinga yra informatoriaus pateikta informacija. Negali e, būti taip, kai kažkas pateikia absurdišką savo paties nuomonę ir jau toks asmo vadinamas informatoriumi ir saugomas. Negali tai būti. Dėl to prasidėtų tikrai ilgi teismo procesai, ar tokį asmenį tikrai reikėtų saugoti. Pritariu tam, ką ką tik pasakė panetom. Turime būti labai atsargus, bet Manau, kad e, tolimesnių diskusijų metu dar įspręsime šias problemas ir subal e, parinksime subalansuotą tekstą. Ačiū. Dėkoju Jums už pasisakymus. E, pakeitimus galima teikti iki Liepos 18 dienos. 29-30 rūpjūčio mes tuos pakeitimus svarstysime, mūsų komitete balsuosime 24 rugsėjų, o jūri komitetas balsuos spalio 10. Eikime tada prie darbo atverkės 10 e, punkto. 2019 m. bendrasis ES biudžetas, visi skirsniai, aš labai trumpai padarysiu įžangą. 19 mm, birželio patvirtinome savo nuomonę ir įgaliojimus trialogo mm, trišaliam dialogui. E, parengėme gairės e, dėrybų grupiai Aš ten e, akcentavau būtent užimtumo prioritetus, biudžeto eilutės, kurios remia socialinį dialogą ir socialinius partnerius mums yra ypatingai svarbios, kalbant apie socialinių partnerių įtraukimą. Pavyzdžiui, į ES semestro sistemą ir dalyvavimą socialinių teisių ramstyje. Mes uh, E, apgailestavimą dėl komisijos pasiūlymo e, e, mažinti mokėjimo asignavimus socialiniam dialogui ir ketiname teikti pakeitimus ir tuos mokėjimo asignavimus bandyti padidinti. Mes taip pat atmetame biudžeto sumažim, sumažinimą socialinės įtraukties eilutėms, e, manytume, kad reikia surasti e, tinkamą pusiausvyrą dėl e, asignavimų įsipareigojimams ir asignavimų mokėjimams. Todėl mes smerkiame komisijos siūlymą biudžeto apkarpimą 2019 metams lyginant su 2018 metais. Ir kaip visada mes e, liksime budrų, stebėsime tarybos poziciją ir bandysime užtikrinti, kad tos biudžeto eilutės, kurios yra mūsų kompetencijos ir tiesiog nenukentėtų dėl e, Europos e, darbo institucijos, apie me, kurią mes kalbėjome, tai ir mano, ir kolegų pozicija yra aiški. E, neturi būti kuriama naujų agentūrų, e, skiriant e, naujo finansavimo, juolab kitų veikiančių agentūrų sąskaita. Na ir po tokios įžangos norėčiau suteikti žodį dabar šešėliniams pranešėjams. Matau, kad ponas Didie yra salėje, suteiksiu žodį jam. Ačiū pirmininkė ir pranašėja. Kadangi mes dabar pradedame naują etapą šiame pranešime su biudžeto pakeitimais, aš noriu Jums padėkoti kartu su Jūsų komanda, nes vyko konstruktyvus e, debatai regio, e, šešėlinių pranešėjų lygmenių ir mes puikiai bendradarbiavom ir pasiekime gerų rezultatų. Nuo pat pradžios mūsų frakcija EPP norėjo akcentuoti mūsų nuomonė esminius elementus, kurie yra įrašyti pranešime, kuriuos mūsų komisija priėmė sausio 19, komitetas priėmė sausio 19 dieną. Visų pirma, turi būti mažinamas biudžetas e, skiriamas užimtumui ir socialiniams reikalams. Atsiprašau, Europos komisijos čia buvo pasiūlymas. Prioritetas e, jaunimo nedarbas kova su socialinė skirtimi ir skurdu, struktūrinių fondų panaudojimas racionaliau, e, efektyviau, kad e, ta ES politika būtų e, visapusiškai gyvendinta. Be to, turime jaunimo užimtumo iniciatyvą skatinti 2019 ir 2020 metais. 350 milijonų tam yra numatyta. Bet yra mūsų nuomonė elementų, kurias būtų galima patobulinti. Visų pirma, aš manau, kad būtų teisinga pripažinti, jog e, turi būti didinamas finansavimas ekonominiai, socialiniai ir teritoriniai sanglūdai. Tai sutampa su mūsų komiteto interesais. Antras dalykas, aš apgailestauju, kad sumažėjo EURES programos finansavimas 27,5 procento. Be to, sumažinta e, makrofinansavimo ir socialinio verslumo programos e, dalis 23 procentais. Mes apgalėstavome dėl tokių apkarpimų, bet tikime, kad tai turėtų atsispindėti uh, mūsų tekste teikiant pakeitimus, nes mano nuomonė ta programa, kuri yra skirta užimtumui ir socialinių įmonių finansavimui, turėtų būti bent jau finansuojama tiek pat 2019 tai metais, kaip kad 2018 metais. Ir baigdamas norėčiau šitą pasakyti dėl a, bandomųjų projektų. Apgailestauju, kad kai kurių bandomųjų projektų a, planai komisijoje nebuvo įgyvendinti gerai Aš galvoju apie kolegės Klun bandomąjį projektą dėl vėžio metastazių, tam yra skirta labai daug darbo, dėmesio ir aš įsivaizduoju, kad Europos komisijos analizė ir tyrimai ne, nebuvo tokie pat nuodugnus kaip mūsų kolegės tyrimai. Aš manau, kad reikia detalesnių tyrimų. Aišku, tikimybė, kad taip atsitiks, yra nedidelė. Uh, Ir dar baigdamas aš norėčiau kreiptis į biudžeto kūrimo institucijas, kad 2018 metų biudžete būtų įvertinti A ir B kategorijos bandomieji projektai. Europos komisija turėtų numatyti kuo trumpesnius terminus, kad bandomieji projektai tarnautų novatoriškai polimui užimtumo socialinės e, veiklos rytyje ir norime, kad būtų veikiama labai greitai nes, kaip žinome, socialinės problemas ES yra labai skaudžios. Ačiū. Ačiū. Agnes Jungerijus iš socialdemokratų frakcijos. Taip, aš kalbu mūsų šešėlinio pranešėjo Seržijo Gutierės Preto vardu. ir bendrai aš norėčiau pristatyti mūsų poziciją. Aiškiai pasakykime, kad mes remiame nuomonės projektą, kurį parengė mūsų pirmininkė Marita, nes tekste surašyti visi pagrindiniai prioritetai, bet jūs mus pažįstate, mes visuomet stengiamės e, prieš kritikuodami išsakyti komplimentus. Bendrai E, socialinio ramščio įtraukimas Europos 2020 tikslų paminėjimas ir tvarios plėtrus, tiks, plėtros tikslų paminėjimas yra labai svarbus. E, tai yra mūsų gairiniai principai, e, svarstant 2019 metų biudžetą. Mūsų programa tokia taryba ir valstybės narės vis labiau ir labiau prirašo prioritetų, vadovaudomėsi nacionalinių vyriausybių uh, savanaudiškais interesais. Dėl to nebebus skiriama pakankamai fondų iš ES politikos. Tokiu būdu mūsų nuomonė uh, bus uh, nepatenkinti žmonių poreikiai ir ES tikslai nebus įgyvendinti. Tų dviejų dalykų suderin, tokių neatsakingų požiūrių suderinimas gali dar labiau padidinti nepasitikėjimą ES ir e, nusivylimą Europos, Europą. Taigi, mūsų nuomonė, kitų metų socialinių reikalų ir užimtumo srities projektų finansavime reikia siekti sinergijų. Taip mes galėsime sumažinti socialinius skirtumus ir neligybę kuri būtų atsiradusi komisijai pristačius duomenis apie Europos semestrą. Dėl to kils labai didelė problema Europos Sąjungoje. Žinoma, biudžeto e, užimtumų ir socialiniam reikalams mažinimas sukurs tik dar daugiau problemų, o neligybės problema jau ir taip yra vertinama kaip didžiausia šiuo metu. Norėčiau paminėti keturias skirtingas programas. Visų pirma, jaunimo nedarbas. Mūsų spaudimo dėka Europos parlamentas reikalauja pakankamo finansavimo pagrindiniams priemonėms e, orientuotoms į jaunų žmonių ateitį, nepriklausomai nuo to, ar jie būtų aš kaimo ar iš miesto. Jaunimo garantija yra tikslinė programa, kuri leis laikinai tikimės laikinai išspręsti labai ypatingą problemą, bet dabar mūsų pagrindinis iššūkis yra kaip susidoroti su ilgalaikė neligybė ir nukreipti tikslus fondus į ilgalaikę socialinės investicijas. Antras dalykas - vaiko garantija. Tam tikrą prasme mes reikalaujame, kad uh, vaikai būtų įrašyti kaip prioritetas ir į vaikus turi būti pirmiausia investuojama. Jeigu vaikų skurdo problema nebus sprendžiama politiniais veiksmais, iškils grėsmė, kad labai didelę būsimosios kartos dalį mes išstumsime iš visuomenės. Europa turi stengti sukurti geresnės galimybės ateities kartoms, turi būti sukurti mechanizmai, garantuojantis, kad visi žmonės uh, turės pakankamai galimybių tapti e, atsakingais, sėkmingais visuomenės nariais. Viskas prasideda nuo drastiško vaikų skurdo mažinimo, apskritai skurdo mažinimo. To geriausiai galime pasiekti įgyvendinami ilgalaikius socialinius stabilizavimo planus. Uh, Vaiko garantija yra viena iš pagrindinių struktūrinių reformų, ji turi būti traktuojama kaip investicija į ES stabilumą ir klėstėjimą. Tai būtina, kad mes išlaikytume ES augimo potencialą. Dar vienas klausimas - socialinis dialogas. Negalime nuolat kalbėti apie kokybiškas darbo vietas ir atlyginimų didinimą, nesutelkiant pastangų į darbuotojų organizacijų stiprinimą, nes tos organizacijos yra gyvybiškai svarbios užtikrinant kokybišką užimtumą su gerais atlyginimais. Na ir paskutinis dalykas - Europos solidarumo korpusas. Europos solidarumo korpusas reikalauja, kad naujas iniciatyvos nebūtų keliamos jau funkcionuojančių ir gerai veikiančių programų sąskaita. Mes nesutinkame su tuo, kad to trilogo rezultatai, kurie nesukuria jokio aiškumo apie finansavimo šaltinius, būtų palikti, todėl mes savo nuomonę turime labai aiškiai suformuluoti. Ačiū. Uh, ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Trebiesijus iš EKR. Labai ačiū, pirmininkė. dėl ES biudžeto. Noriu pasakyti, kad siūloma 166 milijonai mokėjimo signavimams, tai yra 3 procentai padidėjimas, turint omeny ir Brexit. E, ES mano, kad šis biudžetas yra tarsi investicija tokiu jis ir laikomas. Idėja pati nebloga, bet tai taip pat sukelia ir nemažai problemų. Biudžetas e, turėtų spręsti problemas. Nekalbame apie tai, kad lėšos turėtų būti nukreiptos į e, tinkamą regionai. Lėšos turi būti tinkamai panaudotos. Dažnai lėšos skiriamos skurdesniems regionams, bet nepakankamai kontroliuojama, kaip jos yra panaudojamos. Man atrodo, kad pasirinktas neteisingas požiūris reikia daugiau kontrolės, atsakomybės ir biudžeto disciplinos. Dabar e, dėl infrastruktūros e, e, finansavimo vadovaujantis Prancūzijos pavyzdžių. Tai nėra tinkamas, e, tinkama išeitis. Reikėtų stengtis užtikrinti mažiau biurokratijos, mažiau reglamentavimo, tai padėtų įmonėms ir žmonėms. Tai taip pat padėtų mažoms bei vidutinėms įmonėms sukurti darbo vietas. Ne politikai, bet rinka kuria darbo vietas. Toliau socialinių teisių ramstis. Kol kas tai yra tik tais politinis pareiškimas, o ne teisės aktas. E, dažnai e, manoma, kad tas socialinių teisų ramstis, ramstis jau egzistuoja, bet kol kas jisai tik tais deklaracija. Na, nenoriu vien tik tai skūstis, noriu ko nors ir pasidžiaugti. Džiaugiuosi, kad sus, e, padidintas biudžetas ES išorės sienų apsaugai iš tikrųjų e, reikia daugiau lėšų, norint pasirūpinti ir karo pabėgėliais Turkijoje. Dabartinė finansinė padėtis dabar yra nebloga, bet gali ateiti ir prastesni laikai. Uh, Turime labai gerai pagalvoti, kaip panaudoti turimas lėšas. Reikia geresnės kontrolės, patikrin... atskirų programų patikrinimo. Dabar dėl e, jaunimo, e, jaunimui skirtos iniciatyvos. Reikėtų kontroliuoti, vertinti tos iniciatyvos rezultatus tam, kad būtų aišku, ar lėšos buvo panaudotos prasmingai. E, mūsų komitetas nuolat tokios idėjos atsisakydavo, bet aš manau, kad uh, Vis dėlto e, jaunimo iniciatyvai buvo naudojami ES piliečių pinigai, taigi reikėtų patikrinti, kaip jie buvo panaudoti. Dabar dėl konvergencijos e, eurozonoje sunku tai būtų pasiekti, vis didėja atotrukis ir neteisinga lėšą skirti vien tik tais e, skurdesniems regionams. Mes teiksime esminių pakeitimų, tikimės, kad mus lydės sėkmė. Ir aš tikiuosi, kad padėsiu pranešėjui teikdama konstruktyvius pasiūlymus. Ačiū. Ačiū, toliau Jean Lambert. Žaliųjų vardu, prašau. Yeah, okay, thank you, Chair. I... Dėkui, pirmininkė, labai trumpai, nes apskritai mes remiame jūsų pasiūlymo bendrąją kryptį. E, noriu pratesti pasisakymą e, dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos. Mums atrodo, kad tai svarbi iniciatyva audito rūmai savo ataskaitoje sako, kad siekiant išsikeltų tikslų reikia užtikrinti e, geresnį e, iniciatyvos finansavimą. Žinoma, reikia užtikrinti, kad e, skirti pinigai būtų tinkamai išleidžiami. Kars nuo karto matome, kad valstybės narės nenoriai laikosi tokios linijos. E, bet tai vis tik yra svarbu ir ypač dabar labai svarbu, kad užimtumui ir socialiniams dalykams finansavimo uh, apkarpyti jokiais būdais negalima, jeigu valstybės norės e, leisti pinigus e, kitiems dalykams, e, tada tegul keičia savo požiūrį į biudžetą apskritai. Visada prašoma atlikti daugiau su mažiau lėšų. Ir tiesą sakant, tai atsiriamė į tam tikras objektyvės e, ribas. Taigi reikia remti jaunimo užimtumo iniciatyvą, mes teiksime savo pastabas būtent šią linkme. Dėkoju, tik tai priminsiu Jums, kad e, pakeitimus galima teikti iki rytojaus 16 e, valandos vakare. E, užimtumo komitete balsavimas e, rūpiučio 29 ryte, o biudžetinius pakeitimus e, galima teikti, tą gali padaryti atskiri biudžeto komiteto nariai arba komitetai ir e, parlamentarai, jeigu surenka 38 parašus, 6 e, rugsėjo e, galima būtų teikti frakcijų pakeitimus plenariniam posėdžiui. Taigi susidurime su problema, ar perskirsyti tuos E, pinigus, kuriuos turime jau, arba surasti naujų šviežių e, pinigų. Tokias dvi alternatyvas. Kągi, dabar eikime prie, dvi, e, baigime 12 punkto aptarimą, eikime prie e, kito darbo tvarkės punkto, tai yra punktas susijęs su darbuotojų finansiniu dalyvavimu, kuriant darbo vietas ir mažinant nedarbą. Pone Weber, dėkuoju pirmininkė, jūs prisimenate, kad pirmą kartą keičiantis nuomonėmis šią temę politinės frakcijos laikėsi maždaug tos pačios nuomonės pritarė šiam pranešimo projektui, buvo pateikta 111 pakeitimų. Iš jų jau yra suformuoti 26 kompromisiniai pakeitimai. Vakar personalo lygmenių tarėmės ir mm, daug sutarimo nuskambėjo tame susitikime 26 e, rūpjūčio posėdžiaus e, šešėliniai pranešėjai, ten svarstysime kompromisinius pakeitimus. Nuo pat pradžios sakiau, kad e, mūsų tikslas nėra teisės aktų kūrimas ES dėl darbuotojų finansinio dalyvavimo. Verčiau eina kalba apie tai, kad reikia pasimokyti iš įvairių šalių pažangios praktikos. Daugiau eina kalba apie tam tikras gairias, e, keitimasi patirtimi. Na ir žinoma, yra vienas ar kitas elementas, kurį turėtume visą laiką turėti duomenį. Ir e, Labai svarbu, kad darbuotojai turėtų būti išmokyti suprasti, ką tas finansinis dalyvavimas reiškia. Žinoma, negalima neikti, kad tokia veikla gali būti susijusi su tam tikra rizika, kad tai yra normalūs dalykai, jie pilnai turi suprasti visus privalumus, visus pliusus ir minusus tokio dalyvavimo. E, žinoma, tą gali atlikti ir pačios įmonės, bet e, galvojame, kad e, egzistuoja taip pat ir valstybių narių tam tikra prievolė adekvačiai paaiškinti šiuos dalykus. Vėlgi, čia labai aiškiai minim, minima, kad neturi būti jokio diskriminavimo, kad bet kuris darbuotojas turi tokią galimybę turėti. Kitas labai svarbus aspektas yra susijęs su tuo, kiek informacijos E, gali būti atskleidžiama visiems kiekvienu atveju, e, atskiru atveju, nes tai labai e, delikatus klausimas. Jeigu norite listinguoti įmonę, tai ne viską galima viešai skleisti ir skelbti. E, taigi e, eina kalba apie e, tai, kad viskas būtų deramai daroma ir nepiknaudžiaujama. Tai iš esmės tiek aš norėjau jums ir pasakyti šiandieną. Savaime suprantama, kad esu pasiruošusi išklausyti kolegų, kurie dalyvauja rengiant šį pranešimą. Dėkui jums, teiksiu žodį dabar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 Matau, kad kažkas balsavimo kortelę e, paliko. E, e noriu atsiprašyti Emilijan Pavel vardu. E, jis atsiprašo, kad negali mm, dalyvauti diskusijose ir e, paliko man savo pastabas. Taigi, pozicija, jo pozicija šiame raunde. Jis galvoja, kad darbuotojų finansinis dalyvavimas ar DFD gali atnešti naudos ir um, darbdaviams ir darbuotojams. Darbuotojai e, tada gali dalyvauti konsultacijose su salgė, kad jie bus tinkamai e, apšviesti ir, ir informuoti e, tvari valdysena, konstruktyvus socialinis dialogas, taip pat darbuotojų pasitenkinimas darbe, motivacija, darbo galimybių suvokimas, e, autorystės, gebėjimų plėtra ir visa kita, tai yra teigiami šio pasiūlymo elementai. Kaip pranešėja minėjo, e, reikia būtinai siekti, kad darbuotojai būtų tinkamai informuoti, Ypač atsižvelgiant, kad tokiuose schemose yra ir tam tikros rizikos. Pavyzdžiui, yra rizika prarasti visa, visas savo iniciatyvas ar netgi savo darbo, darbo vietą, jeigu įmonė bankrutuotų. Taigi tada būtų tarsi dvigubas ekonominis praradimas. Iš mūsų pusės norėtume pabrėžti, kad darbuotojų finansinio dalyvavimo privalumai e, visada e, būtų suprantami kaip papildomi šalia darbo sutarties, e, bet nepakeistų nei darbo sutarties, nei socialinės apsaugos nuostatų. Ponas Pavel norėtų akcentuoti, kad dalyvavimas tokiuose schemose turėtų būti laisvanoriškas ir neturėtų daryti poveikio jų galimybei e, imtis kolektyvinių veiksmų. E, e, ponas Pavel išreiškia pasirengimą ir toliau dirbti su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais, rengiant šį pranešimą. Ačiū, tada aš suteiksiu žodį poniai Sander, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pavėlavau, nes balsavau ekonomikos komitete. Jeigu neklystu, jūs be to čia šiek tiek skubate su programa. Anksčiau pradedat negu numatyta. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už e, pranešimo projektą. Labai geras dokumentas. Mano nuomonė, tai yra puikiai bazė darbui viskas surašyta teisinga linkme, įvardinti prioritetai, kuriuos mūsų frakcija nustatino apie e, darbuotojų finansinį dalyvavimą. Šiandien kalbame apie 111 pakeitimų, kuriuos pateikė mūsų kolegos. Aš savo ruoštų, kaip šešėlinė EPP frakcijos šėlė pranešėja, norėčiau priminti tris pagrindinius mūsų frakcijos akcentus E, mes iš viso pateikėme 20 pakeitimų. Visų pirma, noriu pasakyti, kad be abejo darbuotojų finansinis dalyvavimas turi būti raginamas ir plečiamas, nes tokiu būdu galima subalansuočiau pasikeisti įmonės verte kiekvienos valstybės narės lygmenių. Man atrodo, kad labai svarbu uh, laikytis nustatytų sistemų režimų ir nacionalinės verslo sistemos ypatybių. Vis tik Europos lygmenių reikia sukurti geriausios praktikos keitimosi mechanizmą, kad būtų sumažinamos kliūtis darbuotojų dalyvavimo įmonės veikloje. Antras prioritetas mums. Labai svarbu, kad uh, Darbuotojų finansinis dalyvavimas e, vyktų pirmiau darbuotojus deramai informavus. Jie turi žinoti apie galimą riziką ir galimą naudą e, jų skirtingų dalyvavimo būdų. Mums labai svarbu, kad darbuotojų finansinis dalyvavimas išliktų laisvanoriško principo, e, ypač kai kalba apie mažas ir vidutinės įmonės. Reikėtų be abejo pasistengti, kad mažose įmonėse nesusidarytų neproporcingo dydžio kaštų tokiam nagrinėjimui. Mes turime labai aiškiai apibriežti darbin, darbuotojų indėlį. Taigi, aš noriu dar kartą pasidžiaugti, kad e, pasiekėme tokį rezultatą. Buvo labai malonu kartu šį pranešimą renkti. Diskusijos vyko techninio pobūdžio posėdžiuose, kurie taip pat vyko labai malonioje atmosferoje. Ir aš tikiuosi, kad taip toliau bus. Ačiū. Thank you, Mr. Gerike. Ačiū toliau, ponas Gerike. Ačiū, pirmininkė. Gerbiama pranešė Weber. Darbuotojų dalyvavimas gali būti puikus instrumentas, kuris e, skatina e, darbuotojų entuzijazmą, prisirišimą prie įmonės, bet viskas turėtų priklausyti nuo konkretaus darbuotojo veiklos. Uh, būtų tikrai puiku, jeigu įmonėje darbuotojai galėtų dalinti savo iniciatyvomis, idėjomis, tai skatintų verslumą Europoje. Taip pat e, tai būtų naudinga ir verslininkams, tačiau reikia aiškių taisyklių. Na ir mes e, manome, kad e, biržoje kotiruotos įmonės darbuotojams tarsi taikytų um, tam tikrą prievartą, tai būtų neteisinga. Reikėtų užtikrinti, kad ir kad šeiminėse įmonėse ir mažesnėse įmonėse darbuotojai taip pat turėtų galimybę dalyvauti. Mes taip pat norėtumėm mažesnės biurokratijos, taip pat uh, Mm, kad tokia sistema darbuotojai būtų naudinga, kad jis nebūtų išnaudojamas. Kartu pasistengime sukurti e, europinę e, darbuotojų dalyvavimo sistemą, gerą sistemą, kuri būtų naudinga tiek įmonėms, tiek ir darbuotojams. Ačiū. Dėkoju. Toliau pane Lambert. Ačiū. Nekažinką be galėčiau pridurti prie to, ką pasakė kiti kolegos. Galiu pasakyti, kad tikrai e, reikia rasti išeitį, kaip jį toliau įdėti prieki. Norėčiau pritarti kai kuriems kolegoms, kurie sakė, kad tokios sistemos neturėtų tarsi pakeisti darbuotojo atlyginimo. Tai labai svarbu, taip pat nereikėtų perkelti rizikos ant darbuotojų pečių, nes darbuotojai gali ir nesugebėti su tokia rizika susidoroti. Darbuotojų dalyvavimas e, gali būti labai patrauklus e, E, potencialiems darbuotojams. Jeigu jie manys, kad jie e, galės dalyvauti įmonės gyvenime, tai jiems gali būti patrauklu. Tačiau, kaip jau sakiau, e, kritiškai vertinu rizikos prisėmimą. Taigi sistema turėtų būti savanoriška, ji negalėtų pakeisti uh, atlyginimo ir taip pat ekonominės rizikos nereikėtų perkelti ant darbuotojų pečių. Nemanau, kad ta sistema taps panacėja. Taip pasakyčiau kai kuriems kolegoms šiame komitete. Man atrodo, idėja įdomi. Na, bet tikrai nežinau, ar e, tai padėtų pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką, bet manau, kad pati idėja yra įdomi ir mes toliau turėtumėm su jie dirbti. Ačiū. Pone Weber, gal norite tarti keletą žodžių? Taip, ačiū kolegos. Norėčiau pasakyti, kad jūsų pastabos, jūsų minėti principai jau įtraukti į pranešimą. Uh, Mes į jūsų pastabas atsižvelgėme rengdami ir kompromisinius pasiūlymus. Be abejo, sistema turėtų būti savanoriška. Ta sistema turėtų egzistuoti šalia atlyginimų. Jokių būdų e, negalime įstumti darbuotojų į jiems žalingą situaciją. E, mums svarbu, kad darbuotojai nebūtų diskriminuojami, darbuotojai turi uh, būti tinkamai e, informuojami ir apie riziką. Vis dėlto verslo pasaulyje yra ir tam tikros rizikos. E, darbuotojai neturi atsidurti tokioje situacijoje, kuri e, taptų blogesnė negu kad dabartinė. Taip pat reikia pasakyti, kad valstybėse narėse jau veikia įvairių schemų, sistemų. Uh, bet aš manau, kad ši galimybė dar nepakankamai gerai išnaudota. Tokia sistema gali užtikrinti žymiai didesnį stabilumą darbo rinkoje. Na, o tais laikais, kai įmonės susiduria su problemomis, tai galėtų būti e, ir tam tikras būdas padėti įmonėms padėti jiems, joms išlaikyti ir darbo vietas. Taigi labai jums ačiū. Su nekantrumu laukiu jūsų šešėlinio e, pranešėjų sustikime e, rūpiučio 28 dieną ir baigtama linkiu jums e, gerų atostogų. Ačiū. Planuojame tvirtinti E, šį pranešimą komitete rugsėjo 24 dieną plenarinėje sesijoje lapkritį. Taigi tiek, labai ačiū visiems. E, rytoj ryte vyks koordinatorių posėdis, jis vyks nuo 9 iki pusės 11. Na, o paskui vyks įprastinis mūsų posėdis kalbėsime apie Europos socialinį fondą. Mes, ko gero, turėsime dvi valandas šiam fondui aptarti. Ir tikiuosi, kad bent kas nors iš jūsų ateisi tas diskusijas, nes jos svarbios. Europos komisijos atstovė taip pat pasisakys šią temą. Kaip žinia, nuolat vyksta uh, kova dėl pinigų, dėl to, kaip tos pinigus panaudoti. Taigi pasistengkite ateik, ateiti į tą diskusiją dar prieš prasidant vasaros atostogoms. Ačiū visiems.